Prancūzija manęs paprašė panaikinti kelių Europos parlamento narių imunitetą. Kalbama apie Marine Le Pen ir Marie-Christine Butone. To paprašė Paryžiaus tribunolas. Na ir šis prašymas perduotas Europos parlamento